Tai yra tolesni veiksmai susijęs su laisvųjų profesijų verslo stiprinimu. Aš dabar pakviesiu pasisakyti šio klausimo autorius. Pirmiausia, ponas Antonijo Tajani. Dvi minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Komisija, parlamento nariai, 4 milijonai laisvųjų profesijų atstovų yra Europos Sąjungoje. Jie e, sukūrė 11 milijonų darbo vietų. Pirmininkas prašo tylos. Taigi, kaip sakiau, Europos Sąjungoje 4 milijonai laisvų profesijų atstovų. E, jie Jas kuria 11 milijonų darbo vietų. Taigi mes turime apsaugoti e, laisvasias profesijas, turime užtikrinti galimybę gauti kreditą ir mažinti e, laisvųjų profesijų atstovams tenkančią administracinę naštą. Jie turi naudotis tomis pačiomis galimybėmis kaip mažos ir vidutinės įmonės. E, pavyzdžiui, ES lygmens e, konkursai, e, fondų e, lėšos, investicijos ir taip toliau. Kai aš dirbau Europos komisijoje ir buvau atsakingas už pramonę, aš teikiau kai kurias rekomendacijas skirtas laisvųjų profesijų skatinimui Europoje. Ten buvo kalbama ne vien apie galimybę gauti kreditą, bet ir apie mokymus ir apie kitus aspektus ir dabar metas šias rekomendacijas įgyvendinti. Kartu su kitų politinių frakcijų atstovais mes parengėme klausimą komisijai. Būtent norime paklausti, kaip komisija įgyvendins prisimtus įsipareigojimus. Mes iš tikrųjų Girdėjome, kad e, komisijos narė Bienkovska e, prisėmė rimtus įsipareigojimus ir aš norėčiau mm, tikėtis, kad e, ji imsis iniciatyvos, kad bus priimami atitinkami teisės aktai gyvendinamos reikiamos iniciatyvos ir bus imamasi tokių veiksmų, kurie padės skatinti laisvųjų profesijų verslą. Mums reikalinga stipri politinė iniciatyva, kad šios profesijos galėtų plėtotis, kad būtų užtikrinta jų laisvė ir minimali administracinė biurokratinė našta. Ačiū. Kitas autorius, kita autorė Evelin Gebhardt. Dėkoju pirmininkė, gerbama komisarė. E, liberalios profesijos, e, laisvosios profesijos yra e, labai svarbi ES dalis ir šitos profesijos reikalauja labai aukštos kvalifikacijos ir paprastai jos susijusios su sveikatos apsaugos sistema, sistema teisinė sritimi saugumu. Būtent todėl šiuose sritise reikalinga aukšta kvalifikacija ir turime pasirūpinti, jog jos būtų aiškiai reglamentuotos, kad tos profesijos atstovai turėtų saugumą ir kad būtų teikiamos kvalifikuotos kokybiškos paslaugos. Taip pat kolegė kalbėjo apie biurokratiją. Tačiau mes turime nepamiršti, jog turime užtikrinti šios ryties, nu, šių profesijų teikiamų paslaugų aukštą kokybę gyvendinant e, profesijų kvalifikacijų direktyvą, mes numatome ir įvertinimo procesą. Ir šioje srityje e, būtent tokiu būdu ir bus e, patikrinama, kaip teikiamos kokia yra kvalifikacija. Noriu paklausti, kokia paskata yra teikiama šiai sritiai iš jūsų pusės, e, kokia jūs tikitės iš to įvertinimo proceso ir kokias pasiekmes e, patirsime. Bet atlikę tokį įvertinimą, mes turime užtikrinti, kad šios paslaugos būtų teikiamos aukščiausių lygmenių ir kad vartotojai, pacientai gautų naudą iš tokių paslaugų. Mes turime užtikrinti, kad jos būtų atitinkamos kokybės. Dėkoju. O dabar ponia Vienkovska, Europos komisijos vardu, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmėjai parlamento nariai, ačiū e, už tai, kad sudarėt progą pabrėžti, koks svarbus vaidmuo tenka laisvosioms profesijoms, nes tai išplaukia iš jūsų klausimų, jos pripažįstamos. Čia turiu galvoje teisininkus, architektus. Jie kuria E, kuria e, savarankiškas verslo įmonės. Jie turi sukaupę žinių, jie prisima kartu verslo riziką ir prisideda prie ūkio. Kartu jie kūrė darbo vietas ir kartu teikia aukšto lygio produktus ir paslaugas. Ir kaip tik todėl komisija prisėmė specialius įsipareigojimus skatintama e, laisvasias profesijas verslumą e, tų asmenų ir buvo sukurta, sukurta konkreti darbo grupė, e, ir numatomos konkrečios priemonės, tiesiog žinių įgyjimas, prieiga prie rinkos. Mes e, šiaip e, ypač didelį dėmesį teikiam laisvųjų profesijų prieigai prie rinkos. Čia dabar pateikta nemažai rekomendacijų, tikimės, kad jos bus iki galo parengtos iki šių metų pabaigos. Yra penkios temos paminėtinos. Pirmiausia, verslumo skatinimas, mokymas, nes laisvųjų laisvosioms profesijoms, jų atstovams reikia e, verslininkų, vadybininkų įgūdžių ir noriu pasakyti, kad laisvosios profesijos jau gali naudotis Erasmus programos parama. Antra tema tai geresnės galimybės gauti finansavimą. Ir čia reikėtų pabrėžti, kad laisvųjų profesijų atstovams uh, numatytos kosma, horizontas 2020 programos, kartu kitos e, programos. Trečia, prieiga prie rinkų. Ketvirta tema - tai mm, laisvųjų profesijų atstovai kviečiami prisidėti prie mūsų darbų, mažinant reglamentavimo e, naštą, nustatant tam tikrus e, kliū, kliū, kliūdžius. Kliū, Ir toliau raginami šių profesijų atstovai tiesiog išsakyti savo aspiracijas e, požiūrį Europos lygių. Ir todėl e, liber, laisvųjų profesijų atstovai bus pakviesti į 2015 metų vadinamąją PVM, PVA e, asamblėją, kuri vyks Luksemburgė. Ir ten bus vėlgi kalbama apie uh, esamą politik, esamos politikos rytį. Europos komisija dabar vertina skaidrum, valstybės narės skaidrumo požiūrių pagal profesinių kvalifikacijų direktyvą ir tą mes darom gerai bendradarbiaudami su nacionalinėmis institucijomis ir mes jau nustatėm 5000 tokių laisvųjų profesijų visose valstybėse narėse. Tai labai pravartu, nes mes žinom, kad dauguma reglamentuojamų laisvųjų profesijų e, yra jau reglamentuojamos. Tad e, ir tos reglamentuojamos laisvosios profesijos dėl, dėl reglamentavimo gali būti nepakankama prieiga prie rinkų ir panašiai. Ir dabar komisija vėl e, priims vidaus rinkos strategiją, tai bus spalio mėnesį ir čia bus daug dėmesio kalbam e, skiriama kliūčių šalinimui, kartu kliūčių šalinimui vienu, bendroje e, rinkoje, paslaugų ypač rinkoje. Labai malonu bus e, apie tai kalbėti su jumis, kai bus patvirtinta ta vidaus rinkos strategija, kadangi strategija bus išdėstyta labai plačiu dokumentu. Labai ačiū už šį klausimą bet aš tikrai raginu jūs e, toliau kalbėtis šio klausimu vėliau. Ačiū komisijos nariai. Dabar mm, politinių frakcijų e, eilė, ponas Švab, EPP e vardu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamą komisarį kolegos, labai dėkoju Jums už pamastymus. Uh, apie laisvasias profesijas Europos bendrojo rinkoje. Komisarė labai aiškiai pasakė, kokią svarbą mes e, kaip EPP e, e, suteikėme laisvosioms profesijoms, tačiau manau, kad turime užtikrinti, jog kiekviena valstybė narė turėtų tam tikras vartotojų teises ir Aš e, sutinku su jumis, kad be abejo mums reikia e, padidinti judumą bendrojoje rinkoje ir e, labai aiškiai išdėstyti, ar tos priemonės yra priimtinos ar ne. Manau, kad šiame procese mums labai padės būsimas Europos Teisingumo teismo sprendimas. Komisarė, pačios laisvosios profesijos pagal savo pobūdį Europos bendrojoje rinkoje, vidaus rinkoje turi išlaikyti savo pozicijas. E, tai yra klasikinė e, vidaus rinkos dalis, palyginus ją su skaitmeninė ekonomika. Ir e, tam reikia tinkamų teisės aktų. Ir turime patikrinti taisyklės, kiek jos yra efektyvios mūsų bendroje rinkoje. Dėkoju. Vielen Dank. Äh, on behalf of... Ačiū. E, socialdemokratų frakcijos vardu Nikola Tanti. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Europos Sąjunga mm, vis labiau remiasi žinomis ir laisvosios e, profesijos iš tikrųjų šio požiūriu yra labai svarbios, bet e, šios ryties darbuotojams mes teikiame per mažai dėmesio. Svarbu, kad būtų aiškios taisyklės ir aiškus principai. Komisijos atlikta analizė akcentuoja mokymo, švietimo vaidmenį, kad galėtume konkuruoti pasauliniu lygmeniu. Turime taip pat sumažinti reguliuojančių nuostatų kiekį ir aiškiai apibriežti teisinį pagrindą, teisinį reglamentavimą, kad būtų teisinis aiškumas. Taigi mes tikrai sveikiname komisijos narės prisimtus įsipareigojimus. Manome, kad iš tikrųjų tai padės plėtoti laisvasias profesijas. Ačiū. Alde frakcijos vardu Dita Haransova. Vieną minutę, prašom. Ačiū, pirmininkė, komisijos narė. Gydytojai, teisininkai, architektai, laisvųjų profesijų atstovų daug ir jie visi turi turėti mm, e, laisvas lygias teisės ir turėti e, veiklos galimybės. Iš tikrųjų, turi būti pagrįsta, kodėl um, laisvosioms profesijoms yra taikomi kartais tokie reikalavimai, kurie nėra taikomi kitų profesijų atstovams. Komisija turi ypač griežtai elgtis, e, spręsdama uh, dėl kokių priežasčių valstybės narys taiko tokias skirtingas nuostatas ir turi reikalauti lygių galimybių. Iš tikrųjų, Čekijos specialistai dažnai susiduria su techninėmis kliūtimis, norėdami e, vykdyti savo veiklą, pavyzdžiui, Vokietijoje. Iš tikrųjų, toks dabartinės eksačios kliūtis yra nepalankios visiems ir e, darbuotojams, e, ir ES piliečiams. Taigi laisvo judėjimo ir įsisteigimo principai turėtų galioti šių profesijų atstovams. Ačiū. Dabar e, ponė Konstans Lenkaip. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Taip, būdama pranešėja savo e, frakcijoje e, peržiūrimos direktyvos e, klausimų. Kaip tik aš kalbėsiu šį klausimą kartu su vidaus rinkos kūruojančia komisijos nare. Mes iš tikrųjų daug padirbėjom keisdami profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyvą. Ir e, todėl e, mes iš tikrųjų kalbam e, apie labai svarbų man pačiai klausimą, būtent laisvųjų profesijų atstovų judumą tam, kad būtų galima prisidėti prie ūkio augimo ir užimtumo augimo. Dabar vienas iš peržiūrėtos direktyvos svarbiausių dalykų Tai e, profesinė savotiška Europos e, kortelė, tai būtų labai praktiška priemonė, e, kurią būtų galima gana lengvai pripažinti profesinės kvalifikacijas, turiu galvoje tam tikras reglamentuojamas profesijas. O dabar Mm, e, taip, dabar jau galima orientuoti tą europinę prof, profesinę kortelę į tam tikrą e, grupę reglamentuojamų profesijų. Ir čia dabar jau Europos komisija e, ėmėsi konsultacijų dėl, dėl slaugos specialistų, gydytojų, kalnų inžinerijos specialistų. Tad, uh, E, vėlgi, čia jau nuveikta tikrai nemažai darbų šioje srityje per buvusią parlamento kadenciją. Ponas Karas, pusantros minutės, gerbiamą komisarę, pirmininkė, ponės ir ponai. Jau 2003 metais mes priėmėme bendrą sprendimą dėl konkurencijos e, teisės aktų ir dėl rinkos reglamentavimo laisvosioms profesijoms. Ir tada e, tai buvo padaryti dėl paprastos priežasties, nes laisvosios profesijos e, yra mūsų rinkos e, stabilumo faktorius. Ir be abejo, tai susijęs su tam tikrais iššūkiais, ypatingai skaitmeni, skaitmenizavimo ir globalizacijos amžyje. Reikia konstatuoti, kad laisvosios profesijos paprastai reikalauja akademinio išsilavinimo ir labai aukštos kvalifikacijos. Jos yra nepriklausomos ir žmogus atsakingas pats už save ir nepriklausomos ir e, jie turi pasirūpinti e, savo paslaugų teikimu ir negalima e, jų palyginti su kitomis profesijomis. E, tai yra, e, mes turime užtikrinti e, tinkamų paslaugų teikimą tam tikrame regione visiems piliečiams. Ir mes manome, kad turime užtikrinti laisvosioms profesijoms saugumą ir stabilumą, e, tačiau jiems nereikia per daug taisyklių, nes jie turi gebėti dirbti nepriklausomai ir laisvai. Dėkoju. Ponas Salinį, prašom vieną minutę. Grazie, prezidente, buonasera, signora komisarė. E- Dėkoju. Pirmininkė, e, labas vakaras komisarė. Klausimas, kurį kelia šis E, žodinis klausimas yra tikrai vertas diskusijos. Tačiau tai yra susijęs su mūsų ekonomikos struktūra. Ir istoriškai visada buvo tam tikrų laisvųjų profesijų ir komisija e, teisingai sako, kad dabar e, mes turime supaprastinti tarp institucijų mm, šių, šių laisvųjų profesijų sąlygas. Mes turėtume mm, pasižiūrėti į vairias e, šalis, pavyzdžiui, mano valstybėje. Laisvosios profesijos e, nėra iš esmės pripažįstamos jie turi rimtų problemų, pavyzdžiui, gaudami finansavimą iš ES ir mm, taip pat e, inovacijų bei plėtros srityje. Dėkoju. Pone Šantelt, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbame šią temą. Laisvosios profesijos yra labai reikšmingos ir ne vien darbo rinkoje, bet ir socialinių, visuomeninių požiūrių. Mes iš tikrųjų turėtume mažinti laisvųjų profesijų reglamentavimą ir kai kurių kitų reglamentuojamų profesijų reguliavimą. Kartais to reguliavimo apskritai galima atsisakyti. Iš tikrųjų, E, kai kuriuose valstybėse mm, narėse e, nelabai norima atsisakyti tokio reguliavimo, netgi atvirkščiai. Ir tas perteklinis e, reguliavimas sukelia tam tikrų neigiamų veiksnių, tokių kaip pavyzdžiui mm, sumažina mm, naujų žmonių prisijungimą prie laisvųjų profesijų automatiškai didėja nedarbas. Taip pat didėja atitinkamos veiklos vykdymo sąnaudos, taip pat yra ribojama konkurencija konkrečios profesijos srityje. Taigi, reikia imtis veiksmų ES e, lygmenių ir taip pat nacionalinių lygmenių. Ir aš tikiuosi, kad būtent čia kryptimi eis Europos komisija. Ačiū. Ačiū. Dabar spontaniniai ispaniškų pasisakymų procedūra. Teresa Komodini Kakija. Aš neprašiau uh, kalbėti šiuo klausimu, aš kitų klausimų norėčiau pasisakyti, atsiprašau. Atsiprašau šią klaidą.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 Ačiū pirmininkė. Laisvusios profesijos labai svarbios ES valstybių narių ekonomikos augimui. Daugiau nei 4 milijonai laisvųjų profesijų atstovų dirba ES ir labai svarbiose sektoriuose, tokių kaip saugumas ir teisė. Taigi, iš tikrųjų, tai yra labai reikšmingas sektorius, bet ekonomikos krizė paveikė ir laisvasias profesijas, todėl mums Reikia pagalvoti, kokios taisyklės galioja šiame sektoriuje. Ypač aktualus e, finansavimo klausimas. Graikijoje laisvųjų profesijų atstovai pateikė, patyrė labai ryškų neigiamą poveikį. Daugelis prarado darbą ir jie dabar negauna nedarbo išmokų. Taigi e, turi būti imtasi ekonominių priemonių skirti uh, laisvosioms profesijoms parengti. Ir ne vien Graikijoje, bet ir kitose valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū, ponas Marijas. O dabar komisijos paprašysiu apibendrinti šią diskusiją, ponė Benkovska. Gerbiami parlamento nariai, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų paramą ir už jūsų kartais labai detalius klausimus. Galiu tik pasakyti, kad komisija pripažįsta laisvųjų profesijų potencialą. Todėl mes ir toliau skirsime didelį dėmesį laisvosioms profesijoms, taip pat ir 2020 verslumo veiksmų plane Laisvėsios profesijos bus taip pat įtrauktas į mūsų vidaus rinkos strategiją. Mes galvosime, kaip modernizuoti, atnaujinti teisės aktus. Taip pat mm, mes skirsime didelį dėmesį pažeidimų atvejams, kaip ponas Andrėjas Švab pasisakė. Vidaus rinkos strategijoje turėtų būti numatyti veiksmai skirti kliūtims šalinti. Ne vienas apie tai kalbėjote. Tokie kaip, pavyzdžiui, neproporcingi kvalifikacijos reikalavimai um, arba tam tikri laisvųjų profesijų veiklos apribojimai. Dar vienas svarbus e, elementas e, - abipusis vertinimas. Jis e, turėtų būti taikomas visiems sektoriams ir visai veiklai. Mm, ir abipusio vertinimo tikslas yra įvertinti apribojimus susijusius su kvalifikacijos reikalavimais. Ir tai turėtų padėti panaikinti neproporcingas kliūtis. Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo komisija dabar labai glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių atstovais ir siekiama su, pasiekti sutarimo dėl įgyvendinimo akto, pagal kurį numatomos nu, kvalifikacijų reikalavimai medicinos slaugiams, teisininkams, kitų profesijų atstovams Ir mm, tikimės, kad iki 2016 sausio, mm, tai yra per artimiausius kelias mėnesius, šis susitarimas bus pasiektas. Apie tai kalbėjo ponė Ligrip. Kokiu veiksmu mm, vertinimo Tolesni veiksmai bus susijęs su vidaus rinkos strategija ir aš nenorėčiau dabar gilintis į šią temą. Aš manau, kad mes turėsime nemažai galimybių e, šį klausimą dar aptarti. Mm, pirmiausia, turi įvykti preliminarios diskusijos e, komisijos kolegijoje ir turi būti patvirtinta vidaus rinkos strategija. E, ko gero atsakiau į užduotus klausimus, norėčiau tik tai pasakyti, kad e, laisvusios profesijos e, mums bus labai svarbios rengiant vidaus rinkos strategiją. Inovacijos, modernizavimas. Svarbu mažinti kliučių, mažinti reguliavimą taikomą laisvosioms profesijoms. Tokie yra mūsų tikslai. Ačiū. Dziękuję bardzo pani komisarz. Ačiū komisijos nariai. Baigiame šias diskusijas.